Šolco ir Slavomiro Klozovskio išrinkimą nuo lapkričio 27 dienos. Jie pakeis Mareką Jozefą Grobarčiką ir Davidą Bohdaną Jackievičių. Sveikinu naujus kolegas, noriu priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės jie gali dalyvauti posėdžiuose kaip pilna teisė parlamento nariai ir taip pat kitų parlamento institucijų